Dabar periname prie bendrų diskusijų apie sanglaudos politiką ir ES solidarumo fondą. Turime Kocolino pranešimą dėl miesto atnaujinimo indėlio siekiant ekonomikos augimo. Taip pat VON pranešimą dėl teritorinio vystimosi vaidmens stiprinimo įgyvendinant sanglaudos politiką. Toliau Kolarska Bobinska pranešimas dėl ES anglaudos politikos ir jos veikėjų vaidmens įgyvendinant naują Europos energetikos politiką. Ir Estaras pranešimas dėl Europos solidarumo fondo, jo įgyvendinimo ir taikymo. Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjui ponui Kocolino. Keturios minutės. Šio pranešimo tikslas yra užtikrinti, kad ateities sanglaudos politika ir Europos politika būtų skiriamas dėmesys į Europos miestus, jų tinklus kaip svarbę platformą, skatinančią augimą ir darbo vietų kūrimą, ypač kokybiškų darbo vietų kūrimą. Miestų tinklų valdymas yra e, didelis iššūkis. Tai suprasime vien pažvelgę į ES gyventojų struktūrą, gyventojų senėjimą ir tam tikrus skurdžius regionus. Miestuose kaupėsi intelektas, kūrybiškumas, ten draugė gyvena įvairios kartos, įvairių etninių grupių atstovai. Todėl mes ir galvojame apie miestų, Europos miestų planą, apie urbanistikos tinklą, kuriame kuris būtų įgyvendinamas pasitelkiant struktūrinius fondus ir sanglaudos politiką. Tas tame plane yra numatomi keli tikslai, apie juos dabar pakalbėsiu. Pavyzdžiui, vienas iš tikslų yra e, priemeščių plėtros skatinimas, taip pat e, urbanistinės regeneracijos skatinimas ir energijos taupimas pastatuose, pramoniniuose pastatuose, civiliniuose centruose. E, čia galima įgyvendinti daugybę programų. Taip pat galima įgyvendinti ir miestų paveldo apsaugos programą ir panašiai. Visi šie dalykai iškyla šalia klimato kaitos klausimų. Reikia neužmiršti tų Europos teritorijų, kurias paveikė seis, seisminiai reiškiniai, e, žemės drebėjimai. Tai aktualu visam žemynui. Taip pat reikia ir valstybinių viešųjų pastatų plano. Uh, Turiu pasakyti, kad atskiros valstybės narės jau seniai atsisakė įgyvendinti politiką šiuose srityse. Mes šiuose srityse negalime priklausyti vien nuo rinkos politikos. Jeigu norime sukurti naujų galimybių didžiausios rizikos grupėms gyvenančioms mūsų visuomenėje, o tas grupės daugiausia sudaro jaunimas ir moteris. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie šeimų brandolių klausimą Europoje. Dar vienas aktualus klausimas, galvojant apie miestų plėtrą, tai yra žmonių ir prekių judumas. Čia taip pat kyla daug klausimų dėl ekologiško tvarumo ir galiausiai reikia neužmiršti ir milžiniško kultūros paveldo, kuris yra mūsų miestuose apsaugos. Taip pat reikia atsižvelgti ir į kitus iššūkius, kurių kyla miestuose, urbanistinėse teritorijose. Mums reikia tokios urbanistinės politikos, kuria būtų siekiama mažinti žemės panaudojimą. Čia turiu galvoje ne tik žemės ūkio paskirties e, žemės naudojimą. Apie visą tai mes kalbame savo pranešime. Ir baigdamas dar norėčiau paminėti du dalykus. Reikia skirti daugiau išteklių urbanistikos programoms. Finansavimas turi būti padidintas naujoje programoje ir taip pat reikia sukurti tvirtą teisinį pagrindą, kad mes galėtume įgyvendinti šias programas. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį kitam pranešėjui, ponui Von. Ačiū, pirmininkė sveikinuosi ir su komisijos nariu. Aš labai apsidžiaugiau, kai man buvo suteikta galimybė renkti šį pranešimą, nes manau, kad komisijos politika yra labai svarbi visiems. E, Europos regionams ir labai svarbu, kad kitoje daugiametėje finansavimo programoje būtų skirtas tinkamas finansavimas sanglaudos politikai. Sanglaudos pol... gyveninant sanglaudos politiką labai svarbu, kad būtų priimti teik reikiami teisės aktai padedantis kurti darbo vietas. Taigi labai džiaugiuosi komisijos pasiūlymais dėl reglamentų. Ypač džiaugiuosi, kad yra pateiktas pasiūlymas dėl bendros pagrindų sistemos. Manau, kad tai turėtų pagerinti Europos finansavimo valdymą, supaprastinti taisyklės ir taip pat e, pareiškėjams palengventi prieigą prie įvairių finansavimo šaltinių. Kai buvo pateikti pasiūlymai dėl tų reglamentų, iš pradžių juose trūko tam tikrų detalių ir reikėjo dar padirbėti, kad galėtume apjungti tuos penkis fondus. Taigi dabar yra pasiūlymas dėl partnerystės, dėl daugia pakopio valdymo, dėl bendrijos e, plėtros, dėl bendrų veiksmų planų ir integruotų teritorinių investicijų. Manau, kad visa tai yra geros idėjos ir jos yra sveikintinos. Dabar reikėtų pagalvoti apie mechanizmus, kurie padėtų mm, apjungti lėšas ir fondus, kaip jau minėjau anksčiau. Taigi yra konsultuojamasi su įvairiais suinteresuotasiais subjektais visoje ES. Aš surengiau apskritojo stalo diskusiją su suinteresuotaisiais subjektais, su teisininkais, su žmonėmis, kurie kasdien dirba su struktūriniais fondais, nes būtent jie žino, ką mes turėtume daryti ateityje valdydami fondus. Ir ši apskritojo stalo diskusija buvo labai naudinga. Jos metu panagrinėjome mechanizmus, kurie padeda lėšas perkelti į vietos ir regioninį lygį. Vienas iš pavyzdžių, žinoma, yra Velsas, turbūt nenustepsite to išgirdę. Siekiama Velse įstei, sukurti vieną portalą, kuris pradėtų galioti nuo 2014 metų ir jame būtų priimamos paraiškos ir vykdoma stebėsena. Tai būtų lik vieno langelio principų veikianti sistema. Kitas pateiktas pavyzdys buvo iš Niderlandų ten numatoma daugelį programų įgyvendinti patikėti vietos valdžios institucijoms ir kurti ES finansuojamų projektų paketus. Dar vienas pavyzdys - Mančesteris ir jo priemeščiai Junktinėje karalystėje. Ten numatoma e, užtikrinti integruotą finansavimą iš ES ir įvairių kitų šaltinių. Pavyzdžiui, bus įgyvendinamas infrastruktūros projektas iš RDF fondo ir taip pat bus naudojamos lėšos iš Europos socialinio fondo e, darbuotojams apmokyti. Mm, yra ir kitų mm, pavyzdžių iš įvairių ES regionų. Aš manau, kad mes turėtume surinkti visus tuos pavyzdžius, geriausios praktikos pavyzdžius ir pagalvoti, kaip būtų galima jais keistis visoje ES ir tikiuosi, kad komisijos narys atsižvelgs į pasiūlymus, kurie yra pateikiami šiame pranešime, rengiame savo iniciatyvą, kad e, vietos regioninės valdžios institucijos galėtų pasinaudoti visais penkiais fondais, apjungti tą finansavimą įgyvendinamos projektus ateityje. Manau, kad tai yra geriausias būdas užtikrinti, kad pasieksime strategijos Europo 2020 tikslų. Tai mums padės E, užtikrinti didesnį ekonominę gerovę e, regionuose visoje Europoje. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu trečiajai pranešėjai, poniai Koliauskai Bubinskiai. Jie skiriamos keturios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mums atsiveria puikių galimybių regionę politiką suderinti su energetikos politika. Tai yra galimybė taip pat siekiant šių abių, abiejų politikos ryčių tikslų, siekiant optimaliai pasinaudoti tomis galimybėmis. Ir Europos komisija skiria pakankamai lėšų Europos regionės plėtros fonde, kurios yra skiriamos energetikos politikai. Labai svarbu dabar tinkamai tais ištekliais pasinaudoti. Dėl to pranešime aiškiai teigiama, kad energetikos projektai, kurie yra finansuojami iš sanglaudos fondų, pirmiausia turėtų jais būti skiriama parama regioniai plėtrai, darbo vietų kūrimui ir bandant suvienodinti regionų situaciją. energijos tiekimas, geresnis energijos tiekimas leistų padėti tiems regionams, kurie atsilieka. Ypač jeigu tie regionai būtų linkę investuoti į decentralizuotus energijos šaltinius. Pranešime teigiama, kad energetikos ir regioninės politikos pagrindiniai tikslai turėtų būti susiję ir su investicijomis į decentralizuotus energijos šaltinius ir efektyvų energijos vartojimą. Taip pat energijos infrastruktūros išplėtimą. Mes dažnai kalbame apie energijos šaltinius, bet nepakankamai dėmesio skiriame perdavimui, perdavimo tinklams, kaip energiją iš pagaminus būtų galima sėkmingiau perduoti vartotojui. Tai reiškia, kad energijos, energetikos infrastruktūra turi būti gerinama. Visgi Europos regionai skiriasi ir bendros taisyklės čia nepasiteisintų. Yra regionų, kurie nori investuoti į pastatų renovavimą ir efektyvų energijos vartojimą. Kiti regionai susiduria su problemomis dėl energijos perdavimo ir daugiau nori investuoti į perdavimo tinklus. Visi šie tikslai yra bendri dėl to, kad tai yra europiniai tikslai. Na ir atsižvelgiant į tai, kad Europos regionai nėra vienodai išsivystę. Pranešime yra teigiama, kad regioninės valdžios institucijos turi tarti lemiamą žodį, ypatingai kai vyksta diskusijos tarp Europos komisijos ir valstybių narių. Regionams turime leisti rinktis tuos projektus, į kuriuos jie nori investuoti, nes regionai geriausia gali nuspręsti, kiek reikia ir kur reikia investuoti. Juk galiausiai mes tikrai nenorime, kad lėšos finansai būtų išvaistomi esmė ne tik panaudoti lėšas, bet esmė jas panaudoti gerai. Ir jeigu yra regionas, kuris jau yra modernizavę savo mokyklas ir yra parengtas komisijos projektas dėl mokyklų modernizavimo, tuomet turime pasirūpinti, kad tie regionai, kurie jau yra atlikę savo, savo namų darbus, kad jie nebūtų baudžiami už tai, kad anksčiau susitvarkė už kitus regionus kitose finansinėse perspektyvose daugiau lėšų bus numatyta energetikos politikai, tačiau sanglaudos politika irgi neturėtų būti ta, kurioje nus, nusėstų visos lėšos. Sanglaudos politika nėra tinkamo finansavimo pakaitalas. Taigi, mm Sanglaudos politika, aišku, yra reikalinga, ji turi duoti rezultatų, tačiau ji gali puikiai būti derinama ir su, su kitomis politikos rytimis, tačiau e, ir toms rytims reikia numatyti tinkamą finansavimą. Ačiū. Dabar žodis poniai Estaras, jai skiriamos keturios minutės. Ačiū, pirmininkė. 2002 metais buvo įkurtas Europos solidarumo fondas, bandant sureaguoti į rimtas gaivalinės nelaimės, kurios e, ištikdavo valstybės narės arba valstybės, kurios siekia ES narystės. Prieš tai nebuvo jokios kitos priemonės, kuria būtų galima pasinaudoti gaivalinių nelaimių atveju. Šis fondas per pastarą dešimtmetį buvo gan sėkmingai gyvendinamas ir buvo Europos solidarumo išraiška. Per pastarąjį dešimtmetį mes taipogi sukaupėme patirties ir pamatėme, kur slypi problemos e, su šiuo fondu, pamatėme, kad rimtos gaivalinės nelaimės, kurios sukelia didžiulę žalą, kur ta žala yra kur kas didesnė nei finansavimas, kuris gaunamas iš solidarumo fondo, rodo, kad e, iš tiesų buvo naudingas šis fondas. Tačiau yra, na, yra tokių katastrofų, kurios paveikia konkrečius regionus ir ten gyvenančių žmonės ir atneša ilgalaikių padarinių. Ir dažnai tie regionai kreipiasi prašydami finansavimo iš solidarumo fondo, tačiau tokios paraiškos e, nekarta buvo atmetamos. Ir labai dažnai formuluotės buvo perdėm neaiškios ir miglotos ir regionai dažnai turėdavo didžiulių lūkesčių, kurie nebūdavo įgyvendinami. Tai reiškia, kad dabar, kai rengiame tą naująjį pranešimą, mes turime galimybių išaiškinti kokios gaivalinės, kokių gaivalinių nelaimių atveju gali būti teikiamas finansavimas iš solidarumo fondo, taip pat galime užtikrinti didesnį lankstumą, kadangi tuo metu, kai ištinka nelaimė ir iki to laiko tarp, kuomet valstybė narė gauna finansavimą, pagalbą, tas laikotarpis yra 10 ar daugiau mėnesių, taigi reikia skubiau teikti paramą ir mes taip pat prašome, kad fondas būtų lankstesnis, taip pat, kad būtų išmokami bent jau kokie tai avansiniai, kokios tai avansinės išmokos. Ypatingai jeigu matome, kad tai yra kokia tai ilgai užtrunkanti gaivalinė laimė, pažiūrėjau, sausra, tokiu atveju 90 savaičių e, terminas e, gali būti pakeičiamas. Taip pat e, kriterijai, kurių laikantis gali būti teikiamos subsidijos, turėtų būti pakeičiami. Nes 2009 metais taryba nepritarė tam, tikrų, tam tikroms išlaidoms. Taigi turime pakeisti apibrieštis tam, kad visos nelaimės, ne tik gaivalinės nelaimės, būtų finansuojamos iš solidarumo fondo. Uh, kol kas e, išlaidų kriterijai nebuvo keičiami. Taigi tikimės, kad taryboje bus susitarta dėl kriterijų pakeitimo. Yra atitinkamų kriterijų, apie kuriuos kalbama ir pranešime. E, pavyzdžiui, regiono BVP kriterijus turėtų būti numatytas tam, kad, e, e aišku, būtų galima pritaikyti šį kriterijų. Taip pat mes prašome supaprastintų procedūrų pritaikymo. Komisija vieno atveju sutinka dėl finansavimo, kitais atvejais dėl e, kriterijų pakoregavimo. Taigi mes norime, kad tas fondas būtų kur kas lankstesnis ir šiek tiek pakoreguotas. Ačiū žodis komisijos nariui, ponui Hanui. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas ir ponai parlamento nariai, visos komisijos vardu norėčiau padėkoti pranešėjoms ir pranešėjai už puikiai parengtus pranešimus. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu vyksta dėrybos tarp tarybos ir parlamento, šie pranešimai yra labai naudingi siekiant e, spręsti e, teritorinio bendradarbiavimo, miestų teritorinio bendradarbiavimo ir e, energetikos politikos klausimus. <clears throat> Svengti tai, kad parlamento komitetuose pranešimai buvo patvirtinti didelę balsų persvarą, parlamentas tokiu būdu siunčia pakankamai rimtą signalą ir aš tikiuosi, kad komisija su parlamentu laikysis vienos pozicijos. Regionės politikos teritoriniai aspektai yra labai svarbus, rengiant naują regionės plėtros politiką. Ponsko Salino pabrėžė svarbų miestų ir jų apylinkių atliekamą vaidmenį, tačiau taip pat ir aplinkinių regionų vaidmuo yra labai svarbus siekiant strategijos Europa 2020 tikslų. Mums labai svarbu sustiprinti Europą kaip investicijų regioną, todėl e, regionų plėtros politika čia taip pat yra ypatingai svarbi, kalbant apie daugia pakopį valdymą. Dar kartą noriu pasikartoti, dėrybo eigoje sieksime, kad vyriausybės įtrauktų įvykstančius procesus vietos įvaldos institucijas, taip pat nevyriausybinės organizacijos, kad galėtų dalyvauti rengiant įvairias programas, kad planavimas ir projektų įgyvendinimas vyktų kuo platesniu mastu. Mes <clears throat> turime įtraukti suinteresuotus subjektus vykstančius procesus, tam mums reikia užtikrinti, kad mažiausiai 5 procentai lėšų būtų skirta integruotiems miestų plėtros projektams, kurios patys miestai galėtų parengti ir įgyvendinti. Ir aš noriu pabrėžti, kad tie 5 procentai yra siejami su integruotomis teritorinėmis iniciatyvomis. Žinoma, iš pagal EFRE programą bus skiriamos papildomos lėšos <clears throat> miestų plėtrai. Dabar jau tai yra daroma. Daugumoje pranešimų pabrėžiama visą apimančio požiūrio svarba partnerystės susitarimams teks taip pat labai svarbus vaidmuo siekiant spręsti atskirų teritorijų ir regionų specifines problemas, pasitelkus siūlomas priemonės, pavyzdžiui, bendrijos vadovaujamas vietos bendruomenių plėtros priemonė. O kad komisija, atsižvelgdama į pranešimų turinį, parengs tolesnius konkrečius pasiūlymus. Galiu Jūs patikinti, kad mano vadovavimus tarnybos imsis veiksmų tam, kad parengtų atitinkamas gairės, kuriamis galėtų vadovautis miestų administracijos ir e, regioninės struktūros per ateinančius mėnesius daugiau dėmesio skirsime administracinių gebėjimų stiprinimui. Čia mums tenka bendra atsakomybė kartu su valstybėmis narėmis užtikrinti, kad skiriamos lėšos būtų panaudojamos ekonomikai gaivinti ir užimtumui skatinti. Su tuo yra susijusi taip pat ir tvari energetikos politika. Dėkoju ponė Kolerskai Bobinskai už įspūdingai parinktą pranešimą. Noriu jūs patikinti, kad sanglaudos politika vykdant energetikos <clears throat> politikoje energetikos politikos srityje pritariu jūsų požiūrį, mums reikia specifinių atskirų problemų e, sprendimų pritaikytų prie atskirų regionų poreikio, taip pat daugiau dėmesio reikia skirti atsinaujantiems energijos šaltiniams. Pabaigai noriu dar keli žodžius pasakyti apie ponios e, Stavros pranešimą dėl e, solidarumo fondo. 23 valstybės narės ir šalis kandidatės patyrė per pastarosius metus įvairaus masto gamtinių nelaimių kovoti su jų padariniais buvo skirta daugiau nei 3 milijardai eurų, todėl džiaugiuosi, kad e, solidarumo fondas yra laikytinas atitinkama veiksminga kovos su gavalėmis nelaimėmis priemonė, tačiau manau, kad naudotis šią priemonę galime dar e, geriau. Noriu padėkoti ponė Estaurus už jos <clears throat> pranešimą, kuris buvo rengiamas reaguojant į 2012 m. spalio mėnesį parengtą Europos komisijos komunikatą ateityje mes pateiksime pasiūlymą dėl konkretaus teisės akto ir iš anksto prašau jūsų pritarti šiam pasiūlymui, ponios ir ponai. Dar kartą dėkoju Jums už atliktą darbą ir aš tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo siekiant užtikrinti ekonomikos augimą ir <clears throat> gerinti užimtumo padėtį. Tam mums reikia optimalios tarpusavio paramos, reikia užtikrinti e, sudarinamumą tarp atskirų politinių politikos priemonių, įtraukti visus suinteresuotus objektus, atsižvelgti į vietos ir į regionų specifiką bei poreikius, kaip ir praeitie. Aš ir toliau tikiuosi Europos parlamento, kuris yra svarbus mūsų partneris tolesnėse darybose paramos. Ačiū uždėmesi. Ačiū komisijos nariui. Poniai Jusmenovai dabar suteiksime žodį užimtumo komiteto vardu kalbėti vieną minutę. Ačiū pirmininkė komisijos narė Lisabonos sutartyje teritoriniai sanglaudai. Teritoriniai sanglai įvardinama kaip svarbiausia, vienas svarbiausių bendrijos tikslų. Pana Vogino pranešimas yra geras pagrindas pa, siekiant įgyvendinti strategijos Europą 2020 tikslus. Bendri, bendra strateginė sistema jau bus naudojama susiekiant geriau įsisavinti lėšas, integruotas teritorinės investicijos, taip pat prisidės prie tvaraus vietos bendruomenių vystimosi. Surinktas požiūris iš apačios į viršų turėtų būti pakankamai plačiai taikomas, siekiant įtraukti visus interesuotus subjektus į strateginio planavimo politikos <clears throat> rengimą, reikia mažinti administracinę naštą, taip pat geriau pasinaudoti turimais pajėgumais. Ačiū uždėmesi. Ačiū pramonės mokslinio tyrimo energetikos komiteto vardu, panas Enčiu, vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Turime suvokti, kad sanglaudos politika yra labai svarbiausia Europos Sąjungai, nes nuo jos gyvendinimo sėkmės priklausys, ar labiausiai ekonomiškai atsilikę regionai galės geriau integruotis. Todėl aš raginu vadovų tarybą nesumažinti e, sąjungos politikos finansavimo apimčių per būsimąją finansinę, daugmetę finansinę programą, todėl aš manau, kad struktūrinių fondų lėšomis turi būti finansuojami ir infrastruktūros bei energetikos projektai, ypač ES rytiniuose regionuose, kur būtina investuoti energijos vartojimo efektyvumą, ypač pastatų statyboje ir juos e, ar renovuojant turime suteikti papildomas garantijas šios rytyje įmamoms finansinėms paskoloms, reikia stiprinti energetikos infrastruktūrą. E, todėl labai e, svarbu bendrai naudoti struktūrinių fondų lėšas su, kartu su Connecting Europe galimybėmis. Dabar kalbės su E, frakcijų atstovai. Pane Maconį pradės dvi minutės, jai skiriamas. E, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjams už jų atliktą darbą, už mūsų dabar aptariamus pranešimus. Visi tie pranešimai turi vieną bendrą pagrindą. Visų jų tikslas yra gerinti sanglaudos politikos teritorinę dimensiją labai džiaugiuosi, kad komisijos narys Hanes Han, Johannes Han pasakė, kad visi pranešimai yra svarbus, nes juos sieja bendras tikslas. Miestai yra komisijos politikos dėmesio centre. Apie tai kalbama Kacolino pranešime. Miestai neegzistuoja izoliuotai jie yra susiję ir su aplinkiniais regionais, ir su priemiešiais, ir miestai gali būti vertinami kaip svarbus augimo variklis. Todėl reikėtų investuoti į ekologiją ir miestų plėtros programuose tokias priemonės kaip solidarumas turėtų būti, reikėtų naudoti uh, tikslingai ir būtent to yra prašoma paskutinėme pranešime. Norima, kad ta priemonė būtų lankstesnė, netokia ne, ne griežta, kaip buvo pastaraisiais metais. Aš daugiausia norėčiau kalbėti apie Kacolino pranešimą E, bendradarbiavau su pranešėju ir kartu su pranešėju norėjome ypatingą dėmesį skirti miestų dimensijai. Norėčiau paprašyti komisijos pasirūpinti, kad e, šios ryties tikslai būtų susijęti su strategija Europo 2020, kad miestai vystytųsi tvariai ir taupiai ir kad e, komisijos pranešime numatytas procentas būtų minimalus, o ne maksimalus. Ir taip pat e, į visą darbą reikėtų įtraukti ir vietos administratorius, kad jie įsitrauktų į e, sprendimų prieimimo procesą, ne tik valdytų išteklius. Ačiū, Ačiū socialistų vardu, ponė Kreldė Mintė. Dėkui, ponė pirmininkė, komisarė, kolegos. Sanglaudos politika yra labai platis rytis, kaip matome iš dabartinių diskusijų. Galime kalbėti apie miestus, plėtrą, augimą, miestų indėlį, užtikrinant didesnį augimą, teritorinį bendradarbiavimą, energetikos politiką gyvendinant, taip pat sąsąją tarp energetikos politikos, sanglaudos politikos ir taip pat galime kalbėti apie solidarumo e, fondą. Yra ir kitų sričių, taigi vaizdas labai platus, bet taip pat turime būti atsargus. Labai svarbu labai aiškius tikslus nusistatyti sanglaudos politikai ir turėtume koncentruoti turimas lėšas siek, į, į tų tikslų įgyvendinimą. Mes turime E, būti susitelkę, nes ateit, praeitie matėme, kad ne visuomet tai buvo išskla, išsklaidomas buvo lėšos finansavimas penelik daug. Reikia galvoti apie tai, ką darysime su sanglaudos politika ateityje po 14 metų. Taip pat turime nepamiršti ir naujų sričių naujoje sanglaudos politikoje. Turime imtis pozityvių žingsnių, turime apie tai kalbėti. Tokiu būdu Europos politika, e, jos priemonės bus dar labiau e, priimtinės, nes jeigu mes kalbėsime apie tai rimtai ir įtrauksime partnerius iš regionų, rendami projektus, tuomet e, projektai bus labiau priimtini, suprantamesni ir jie bus geriau gyvendami. Mums reikia geriau koordinuoti Europos politikos priemonės, sanglaudos politikos kontekste, taip pat ir derinti tas priemonės su kitomis politikos e, priemonėmis. Dar vienas svarbus dalykas, galime turėti pačią geriausią politiką pasaulyje, tačiau nieko nepasieksime, jeigu neužsitikrinsime pakankamo finansavimo. Turime užsitikrinti. E, gerą rezultatą po diskusijų dėl daugiametės finansinės programos. Tik tokiu būdu prisidėsime prie teigiamos piliečių ateities. Ačiū. Dėkoju dabar Aldė e, vardu ponė Manesku. Dvi minutės, prašom. Labai ačiū. Norėčiau pirmiausiai pasveikinti e, komisiją už darbą tose srityse, apie kurias kalbame. Sanglaudos e, politika yra labai svarbi, taip pat turime nepamiršti struktūrinių fondų ir turime jais pasinaudoti, kad galėtume išjudinti iš aklavietės mūsų, išmirties taško mūsų ekonomiką valstybėse narėse. Vienas svarbus dalykas yra e, toks. E, Labai nukentėjo miestai, didelės e, urbanizuotos teritorijos, nuo krizės yra labai didelis nedarbas. Dėl to nepamirškime, kokį svarbų vaidmenį gali suvaidinti miestai. Todėl labai svarbi programa Horizontas 2020, e, ten numatyti ir aplinkosaugos tikslai, be kitų tikslų. Turime dirbti veiksmingai ir e, reikia suvokti, kokiu didelį plėtros potencialą turi miestai, regionų centrai. Tai labai e, svarbu, kad taip pat svarbu skatinti investicijas į energetiką, į kitas sritis, kurios užtikrintų taupesnį energijos išteklių naudojimą. Tai labai svarbu vystimusi. Struktūriniai fondai turi suvaidinti svarbų vaidmenį e, siekiant e, šių konkrečių tikslų. Artimiausioje ateityje turime užsitikrinti, kad komisija ir valstybės narės imtųsi atitinkamų būtinų priemonių, uh, kad būtų galima kaip galima didesnį įsisavinimo procentą nustatyti ir numatyti deramus išteklius. Reikia taip pat supaprastinti procedūras, reikia, kad jos būtų aiškios, reikia atsakyti kaip galima labiau biurokratijos ir stiprinti mūsų administracinius paėgumus. Vietos regione valdžia taip pat reikia įtraukti, priimant sprendimus ir numatyti pakankamą lankstumą. Ačiū. Ačiū. Žaliųjų varda ponas Krisogelos. Vieną minutę. Λεγγύης ξεκίνησε αμέσως μετά τις πλημμύρες του 2002. Dėkuoju. Solidarumo fondas buvo įsteigtas 2002 metais, kai prireikė humanitarnės pagalbos. Ir paprastai šio fondo lėšus išmokamos tuomet, kai kas nors nukenčia nuo gaivalinės nelaimės. Komisija siūlo patobulinti šio fondo, šio fondo turėtų pasiūlyti patobulinti šio fondo taikymo taisyklės, kadangi nelaimės vyksta vis dažniau ir tampa vis intensyvesnės. 2011 metais įvyko itin daug nelaimių ir buvo išleista buvo išleisti milijardai žalai atlyginti. Turime pasirūpinti visomis galimomis nelaimių pasiekmėmis. Tam, kad šis fondas iš tikrųjų galėtų būti naudingas tiems, kas nukentėjo nuo nelaimės ir kad šis fondas būtų pakankamas. Todėl reikia geriau ruoštis šioms nelaimėms ir atitinkamai reikia pakoreguoti šį fondą o jo taikymo procedūros turėtų būti aiškesnės, kad būtų aišku, kada galima išmokėti lėšas iš šio fondo. Be to, reikėtų apskritai geriau stengtis išleisti ES lėšas, ypač tuomet, kai jos papildo valstybių narių įnašus. Ačiū toliau ECR frakcijos vardu, ponas Vlasakas. Ponios ir ponai, visi žino, kad ši tema, šios temos yra labai artimai susijusios su, e, su tomis temomis, kurios e, svarstamos sanglaudos politikos ir daugiametės finansinės programos rėmose. Taigi e, šios diskusijos turi būti naudingos visiems. Ir jeigu visko kartu neaptarsime, neaptarsime nieko. Ir mes Briuselėje ir Strasbūre besidarėdami dėl detalių savo sostinėse kuriame įgyvendimo struktūras ir programas, kad būtų galima tas lėšas panaudoti per ateinantį finansavimo laikotarpį. Viskas prasideda kitais metais. Kol kas matome, kad miestai ir metropoliai turėtų suvaidinti didesnį vaidmenį ateityje. Visi žino, kad tik tai tie miestai kurios, kurie turi pakankamų pajėgumų e, ir gali gerai valyti lėšas, e, susilauks sėkmės. Todėl turime daug aktyviau įtraukti miestus valstybėse narėse, panaudoti jų galimybes, kad šie naujieji taksais aktai e, būtų panaudoti. Šiuo metu aš norėčiau paprašyti komisijos informuoti mus reguliariai apie miestų įtraukimą į šias struktūras ir norėčiau, kad komisija pakviestų miestų atstovus į darybas. Turime numatyti aiškius prioritetus finansavimui, turime dėmesio daugiau skirti efektyviausiams regionams, tačiau neturime apleisti ir e, mažų miestų bei kaimo vietovių, nes kaimo vietovės be struktūrinių fondų gali panaudoti ir žemės ūkio E, vystimosi fondus. Pavyzdžiui, kalbant apie PVM gražinimą, tai pagal vieną programą jis negražinamas, pagal kitą gražinamas. Reikia numatyti aiškias taisyklės, vienodas taisyklės ir aš esu įsitikinęs, kad mažiems, mažoms savivaldybės Silvėms būtų naudinga turėti bendrą prieigos tašką, kontaktinį tašką, kur jos galėtų gauti visą informaciją apie programas. Mums reikia vienodų kriterijų, vienodos informacijos apie mokėjimų procedūras ir taip toliau, kad viskas būtų kaip galima paprasčiau. O komisija turėtų motivuoti valstybės narės kurti sistemą, kuri e, leistų kokį galima paprasčiau pasinaudoti lėšomis. Visą procesą reikia pagreitinti, nes kitas finansavimo laikotarpis e, ko gero e, vėluos. Todėl turėtume pasistengti, kad tas vėlavimas nebūtų toks ilgas kaip 2007 metais. Ir aišku, pirminkaujančios valstybės taip pat turės dėti, e, kaip galima, daugiau pastangų, kad e, tai pasiektume. Ačiū. Toliau. EFD frakcijos vardu ponas Paška, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, komisarė. Pirmiausia, aš norėčiau pasidžiaugti faktu, kad Europos parlamentas po ilgų diskusijų apie paramą regionams ir kaimo vietovėms ar saloms ar menkai apgyvendinamas vietovėms, pagaliau pradėjo kalbėti apie tai, kad reikia remti miestų ir miestelių vystimasi, kurie turi didžiausią potencialą užimtumo, gamybos, augimo prasme. Anksčiau miestai buvo steigiami kaip komerciniai, administraciniai ar prekybos centrai Tačiau visuomeniai vystantis keičiasi ir reikalavimai, kurie keliami miesto funkcionavimui. Todėl būtina numatyti aiškės organizacinės, materialinės sąlygas miesto aplinkos reorganizavimui ar perplanavimui, kad jie atitiktų gyventojų poreikius. Tai reiškia, kad reikia gerinti energijos efektyvumą, transporto paslaugas, mažinti taršą ir triukšmą. Paramos politika miestams, jeigu jį būtų taikoma teisingai, būtų naudinga beveik 80 procentų sąjungos gyventojų, todėl mes turime iš tikrųjų labai rimtai traktuoti šios klausimus. Ačiū. Grazie. Ačiū. Toliau guo e NGL vardu, ponas Omardžiai. Le micro marche, oui. Madame la Présidente, merci. Monsieur le commissaire. Dėkuoju, panė pirmininkė, komisarė. Aš esu parlamento dėrybininkų dėl pagrindinio reglamento komandos narys ir aš norėtume atkreipti jūsų jūsų dėmesį į tai, jog būtų labai gerai, jei į visus šiame dokumente patiktus pasiūlymus būtų atsižvelgti tuomet, kai bus svarstama dėl šio fondo finansavimo. Ne visuomet yra lengva yra užsitikrinti valstybių narių paramą, ypač tuomet, kai kalbame apie regioninę e, politiką. Europos parlamentas yra visiškai vieningas ir nusiteikęs ryštingas. Tačiau mes suprantame, kad mums tenkanti užduotis yra sudėtinga. Per pastarąjį mūsų susitikimą, ponio komisarė, aš jau kalbėjau dėl savo nerimo, dėl daugiametės finansinės programos. Ir mes manome, jog sanglaudos politika turėtų būti išlaikyta tokia, kokia neturėtų būti mažinamos jai skirtos lėšas, o dabar siūloma sumažinti sąjungos politikai skirtas lėšas ir tai neigiamai gali paveikti mūsų regionus. Dėkuoju, tač, toliau pana Štatler nepriklausomų narių vardu. Pane pirmininkė, gerbimasis komisijos nariai, Visi šie keturi pranešimai nėra prieštaringi ir komitete balsuojant aš jiems pritariau. Mes turėtume iš tikrųjų supaprastinti fondo tankymo taisyklės ir mes norime padėkoti komisijos nariui už tai, kad jis ėmėsi šios reformos. Kolega jau sakė, jog anksčiau parama buvo teikiama pagal. buvo išmokama taikant laistituvo principą. Ir šis principas vargu, ar, ar mums tinka. Tai yra tai, kai lėšos yra išnaudotos, daugiau pagalbos nebeteikiama. Kozalino pranešime kalbama apie taip vadinamai centrinės buveinės, centrinės būstinės e, principą kuris dažnai yra vartojamas e, vokiečių e, ir austrų politinėje kalboje, retorikoje. Aš manau, kad e, jis ne visuomet mums gali tinkti, tačiau galime pagalvoti apie naujas priemonės ir turime surasti ir naujų lėšų joms finansuoti. Taigi jūs dar galėtumėt šį klausimą pasvarstyti. Koslino pranešime dešimtame punkte vokiškoje versijoje yra padaryta klaida. Nes turi būti pasakyta, kad, šios, e, kad e, finansuomas priemonės, kurios e, prisideda prie atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo, o ne kovos su jais. Dėkoju, toliau pasisakymai savo vardu. Pirmoji, ponia Lukačijevska. Ačiū, pirmininkė. Sanglaudos politika yra pagrindinė priemonė, kuri padeda mums mažinti skirtumus tarp įvairių regionų ir kuri skatina e, e, dar neplėtrą visoje Europos Sąjungoje. Be to, sanglaudos politika gali padėti mums susitvarkyti su dabar išgyvenama krize. Tačiau ji turės išvelgti skirtumus tarp regionų. Sanglaudos politiką reikia tinkamai finansuoti, tik tuomet mes galėsime gyvendinti užsibrieštus tikslus. Aš esu šešėlinė pranešėja ir aš nekartą esu kalbėjus, kad tam, kad mes galėtume paskatinti plėtrą ES regionuose, mums reikia sumažinti administracinę naštą ir supaprastinti dabar galiojančią tvarką. Uh, taisyklės turi būti labai aiškios tam, kad visos, visas lėš, lėšas galima būtų panaudoti uh, visiškai. Ir aš norėčiau paraginti taip pat Europos piliečius taip pat nepamiršti, jog šis fondas egzistuoja ir kad egzistuoja vietinės pagalbos uh, priemonė, kurią galėtų pasinaudoti uh, regionus įveikiančios pilietinės visuomenės atstovai. Aš manau, kad jau atėjo laikas nuo kalbų pereiti prie darbų, tai yra prie tų darbų, kurie realiai padės mums pagerinti žmonių kasdienį gyvenimą. Ir remdami airijos e, pirmininkavimo tikslus, mes turėtume skatinti plėtrą visur, miestuose ir regionuose. Kiekvienas regionas ir miestas turi kažkokių savo konkurencinių privalumų ir turėtume pasinaudoti jų potencialu. Turime pasinaudoti kiekvieno regiono potencialu ir, pasinaudo, ir sustiprinti kiekvieno regiono vertybės ir stipresės pusės tam, kad mes taptume novatorišką ir e, kompetentingą konkurencingą ES. Tik tai taip galėsime maksimaliai išnaudoti sąjungos politikos potencialą. Ačiū, ponas Orenčikas. E, pusantrai mintai. Ačiū, pirmininkė. Norėtume paminėti keletą esminių dalykų. E, su sąjungos politikė norime kovoti su skurdu, įskaitant energetinį skurdą. Ir uh, iš sanglaudos politikos paimtos kai kurios priemonės galėtų būti konkrečiai pritaikytos. E, kiekvienas e, Euro, e, Europos Sąjunga turi turėti teisę į gerą energetikos tiekimą ir geras kainas. Aišku, mes turime nepamiršti klimato kaitos politikos. Mes ES turime ieškoti naujų sprendimo būdų, naujų investicijų į atsinaujinančią energetiką. Tai yra ateitis energetikos Europoje ir mūsų konkurencingumo pagrindas. Tuo pačiu metu turime užtikrinti geresnį energijos išteklių vartojimą, jo taupesnį vartojimą. Ir tie tikslai neturėtų prieštarauti vienas kitams. Toliau mes norime, kad sanglaudos politika būtų įtraukiamojo pobūdžio, kad ji būtų pritaikyta prie visų regionų sąlygas, poreikius. Mes remiame e, energetikos gamybą, energijos gamybą vietoje, bet nenorime taip pat e, trukdyti bendrojams, kurios e, gamina energiją iš atsinaujinančių šaltinių. To mums labai reikia šiandieną. Norime e, biodujų gamybą skatinti arba gamtinių dujų gavybą nes tokiu būdu e, užtikrinsime energijos tiekimą į vargingiausius regionus. Energetikos politika turi būti aiški ir reikia pritaikyti įvairius sprendimo būdus joje. Toliau ponė Maner, vienai minutiai. Dėkuoju. Pirmininkė, komisarė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų pranešimą. Manau, kad e, šios dienos diskusija, kaip ir praeitie buvusios diskusijos, e, rodo, kad mums labai svarbu užsitikrinti, kad turėsime lėšų įgyvendinti savo politikos priemonėms. Energetikos politika yra nepaprastai svarbi, turime pradėti uh, ten, kur reikia ir turime sugebėti daugiau investuoti į savo energetikos politiką, ypač į atsinaujinančią energiją. Tai yra labai svarbu visuose srityse, ypač e, atokiuose regionuose. Sanglaudos politika vaidina svarbu vaidmenį e, e, šiame kontekste nevienodai ištekliai valstybėse narėse ir tarp jų uh, naudojami. Taigi labai svarbu e, eiti keliu, kuris jau yra tarsi nužymėtas, e, patvirtinus priemonių paketą. Ir e, kaip komisija sakė, taip yra dar daug tobulintinų dalykų, bet taryba jau daug ką padarė. Ir tai labai svarbu ir tarybai, ir parlamentui, nes ši sritis yra nepaprastai svarbi. Dėkuoju dabar ponė Miranda. Vieną minutę. Ačiū. Aš esu šešėlinė pranešėja ir manau, kad svarbu nepamiršti, jog turime užsitikrinti veiksmingą, tvarę energetiką per savo politiką. Ir e, tai yra E, susiję ir su sanglaudos politika. Kai pasižiūrėsime Europos Sąjungą, pamatysime, kad modeliai energetikos yra skirtingi. Mano šalis labai priklauso gal labiau negu kitos Europos valstybės nuo importuojamų energijos išteklių. Ir reikia padėti keisti. Mes, e, e, jeigu pasižiūrėsime į didelius energetikos projektus, pamatysime, kad dažnai energetika eksportuojama iš tam tikrų teritorijų. Mes turime e, didinti energijos efektyvumą, reikia e, siekti, kad kainos nebūtų neproporcingai didelės. Reikia įtraukiamojo pobūdžio energetikos politikos. Taip pat nepamirškime perinamųjų energetikos išteklių, kaip kad skalūnų dujų. Ačiū. Dėkuoju. Ponas Nikolsonas, pusantros minutės. Dėkoju, ponia pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjams visiems darybų komandoje dalyvausiems, kurie dirbo rengiant šį teisėkros paketą. Mes tikriausiai ne 13, ne 14 netgi įgyvendinsime pokyčius, bet turime vis tiek pasirengti, būti jiems pasirengę. Dėl pereinamųjų regionų Šiaurės Airija, mano apygarda pateks juos ir parlamentas e, turi paremti tai. Ši kategorija suvaidins labai svarbų vaidmenį e, papildomai prie e, finansavimo taikos labui. Mums labai tai svarbu, per pastosius metus buvo tas finansavimas. Reikia, kad. E, Išlaikytume sanglaudos politikos finansavimą Šiaurės Airijai, tai labai svarbu bus ateityje. Uh, mums. E, pasiūlymas e, dėl naujo taikos priemonių finansavimo jau tarp parlamento e, tarybos lentas pagal teritorinį bendradarbiavimą. Tačiau man kol kas ne viskas yra aišku. Pavyzdžiui, iš kokių šaltinių ateis pinigai. Noriu pasakyti komisijai, kad kaip praeitie reikia numatyti atskirą papildomą finansavimą, neturėtume mes naudoti Interreg ar kitų puikių fondų lėšų ir nuo jų nusunkti pinigus. Mes taip pat turėtume e, prioritetus nustatyti. Tai svarbu, bet parlamentas ir regionai turi patys nusistatyti prioritetus. Ačiū. Honorevole Bizzo. Ačiū toliau panas Bidzoto, dvi minutės. Ačiū pane pirmininkė. Kalbėsiu apie solidarumo fondą, kuris ne vieną kartą panaudotas yra mano šalyje. Noriu priminti Jums apie žemės ūkio drebėjimą, žemės drebėjimą Umbrijoje, taip pat apie tragediją Emilijos regione ir mano regionas taip pat nukentėjo nuo potvinių Veneto regionas. Taigi aš pripažįstu, kad šis fondas yra labai svarbus. Tokie dalykai vyksta nuolat. Na, o jeigu pagalba pavėluoja, tai tada jinai ir nebereikalinga. Taigi turime e, užtikrinti, kad viskas vyktų laiku, turime reaguoti lankščiai ir panaudoti visas galimybės. E, Ta diktuoja e, tiesiog sveikas protas, nes piliečiai tikisi paramos iš Europos tačiau tos pagalbos e, nesulaukia dėl biurokratijos Bruselėje, kaip įvyko e, potvinių Vinete atveju. Aš nenoriu abejoti solidarumo fondo e, būtinumu, tačiau manau, kad būtent taisyklės svarbios, jas reikia pakeisti, reikia nustatyti tokias taisyklės šiam fondui, taip pat numatyti finansinės priemonės, kad galėtume padėti žmonėms, kurie nukenčia ypač kai žala yra iš tikrųjų rimta ir tuomet reikia kompensuoti e, nuostolius e, e, aukoms. Tokie pavojai ateityje dažnės ir įvykiai pasitaikys dažniau, tokie, tokias techninės nelaimės pasitaikys dažniau, todėl Europa turi numatyti tinkamą paramą piliečiams e, ir regionams, kai tokios techninės nelaimės vyksta. Gal galėčiau visiems priminti, kad reikia investuoti į prevencinės priemonės, kad užkirstume kelią tokiams tragedijoms, kuriams galima užkirsti kelią. Ačiū. Toliau, ponė Ernst, vieną minutę. Ponės ir ponai, mums reikia iš tikrųjų sustiprinti miestų dimensiją. Miestus, kur vyksta demokratiniai pokyčiai, e, kur vyroja salinė lygybė, reikia ne tik apie tai kalbėti. Tai turėtų būtų, būti tas iššūkis, kurį reikia tinkamai finansuoti. Ir man nerima kelia e, toks e, išsiskaidimas, kalbant apie daugiametę finansinę programą Miestai taip pat yra labai svarbus ir e, šalia jų esančiams kaimo vietovėms e, vykstant demografiniams pokyčiams. Kaimų vietovės tuštėja, žmonės vyksta į miestus. Pavyzdžiui, matome, kaip, pavyzdžiui, Romai yra varomi iš miestų. Miestai susiduria su skurdo problemomis, reikia socialinių būstų didinti socialinį mobilumą. Todėl aš turiu pasakyti, kad negalima mažinti sanglaudos politikos finansavimo. Ačiū. Turiu panas Merceris vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Krizės laikais labai sunku, e, svarbu užtikrinti protingą ilgalaikę politiką. Matome kaip e, e, Airijoje buvo kilo problemos, e, turto kainų burbulas Ispanijoje, apie, mat, suprantame, kad yra būtinybė investuoti į energijos efektyvumą, didinimą ir taip toliau. matome, kad mums reikia visose srityse didesnio efektyvumo. Reikia skurti sąlygas, kad jos leistų visą politiką taikyti tikslingiau ir e, taip pasiekti realių rezultatų. Ačiū. Toliau ponas Vanis Telroj. Dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponės ir ponai, komisarė. Ši diskusija plenarinėje sesijoje dėl šio pranešimo gilinasi į tai, ką esame nustatę jau anksčiau, kad valstybės narės, gaudamos vyriausybės paramą, turi susilaukti investicijų, kurios e, turi būti koordinuojamos. E, Arba kalbėtume apie sadarumo fondą, e, padedant išskapsyti iš nuostolių skaltų techninių nelaimių. Dabar kalbam apie nacionalinius kontraktus, e, kurios e, leidžia pasirinkti ir siekti ir sveikesnės, e, ekologiškės Europos, daugiau konkurencingumo. Pagal naują požiūrį tokia specializacija, kaip mes ją vadiname, turi susijęti įvairius vyriausybių lygmenis ir paskatinti tolesnę Europos integraciją. Per daug dalykų Europoje yra dubliuojama, jeigu to išvengsime, tai rezultatai bus geresni. Ponios ir ponai, tai turint galvoje šią diskusiją, mums reikia pagalvoti, ar tai yra pakankamai uh, gerai suprantama. Uh, mano valstybė nerėja yra per mažai komunikuojama su žmonėmis, kurie iš tikrųjų dalyvauja visose procesuose, su universitetais, su kitais žmonėmis regionuose. Taigi, 13 metais turime grįžti prie piliečių ir turime pasakyti, kad daugiausia turi būti investuojama į sanglaudos e, projektus. Ir aš norėčiau paraginti komisiją parengti tikrą komunikacijos planą iki šių metų atostogų. Mes norime, kad būtų geriau išnaudojami fondai, e, tačiau Apie tai reikia kuo plačiau aiškinti. Ačiū toliau ponas Stavrakakis. Pusantros minutės. Pone pirmininkė ir mėly kolegos, pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti pranešėją, kuris parengė puikų pranešimą dėl solidarumo fondo. Ir taip pat norėčiau pritarti tiems, kas reikalavo, kad šis fondas ir toliau likt, liktų viena svarbiausių ES turimų priemonių, kuri leidžia e, ją solidaruoti su savo piliečiais. Šis, šio fondo lėšos yra naudojamas tuomet, kai e, nuo nelaimė nukenčia regionai ir valstybės narės. Tačiau šiuo metu šio fondo naudojimo ir išmokėjimo procedūros e, šio fondo lėšų išmokėjimo procedūros yra pernelik lėtos ir sudėtingos ir todėl lėšos pasiekia regionus pernelik vėlai. Ir todėl reikia jį reformuoti. Šis fondas turėtų būti lankstesnis, jį e, e, išmokyti lėšas turėtų būti lengviau, išmokėjimas turėtų būti taip pat greitesnis, tam, kad e, galima būtų padėti nuo nelaimių, kurios niokojo mūsų miestus ir valstybės narės nukentėjusiems žmonėms. Dėkuoju. Ponas Vandalinas, vieną minutę. Pone pirmininkė, Mes reguliariai rengiame pranešimus, kuriuose kalbame apie tai, kad neveiksmingai naudojamos yra e, įvairios lėšos, įvairių fondų lėšų. Pavyzdžiui, nesiniai mes žinome apie tai, kad 150 milijonų lėšų skirtų Lenkijai pateko į e, E, stambių tarptautinių korporacijų rankas. Tačiau tai yra tik vienas pavyzdys. Tokių yra, yra tikrai daugiau. Taigi labai keista, kad e, lėšus kartais leidžiamos yra įvariems projektams ir turtingai gyvenančiose šalyse, pavyzdžiui, Niderlanduose. Aš manau, kad mums dėrėtų subsidijas skirti ne tiems, kas ir taip gerai gyvena, bet tiems, kas, kam jos yra labiausiai reikalingos, tam, kad jie galėtų pagerinti savo kasdienio gyvenimo sąlygas. Be to turime labai atidžiai stebėti, kaip yra leidžiamos lėšus. Štai ko mums reikia. Dėkuoju. Ačiū. Toliau dvi minutės kalbės ponas Šimanskis. Šimanskis. Ačiū. Pirmininkė, nemažai kalbėjusiųjų kalbėjo apie tai, jog sanglaudos politika pasiteisino, kad ji prisideda prie ekonominio augimo. Ir todėl dėrėdamėsi dėl e, daugiametės nacinės programos turime reikalauti, kad šiai politikai skirtos lėšos nebūtų mažinamos. Aš manau, kad visiškai e, neteisinga būtų dabar mažinti e, šios politikos finansavimą. Turime tiesiog siekti, jog lėšos būtų leidžiamos dėl. Daug teisingai. Jei komisijos pasiūlymas bus patvirtintas, tuomet per kitą e, finansavimo laikotarpį, tuomet pusė regioninės plėtros fondų lėšų bus skirta prisitaikymo prie klimato kaitos programoms. Bet juk tai visiškai yra nenaudinga. Tokiose šalise kaip mano, tai yra tose šalise, kurios visiškai priklauso nuo anglies, mes patirsime katastrofą. Mes negalime dabar skirti pusę regioninės plėtros e, e, lėšų žalesniai ekonomikai. Turime pritaikyti pagalbą kiekvien, kiekvienam regionui. Lenkijoje, pavyzdžiui, mes galėtume pereiti prie skalūno dujų, kurios yra kur kas švaresnės nei anglis. Taigi dabartiniai pasiūlymai gali turėti tikrai katastrofiškų padarinių tokioms šalims kaip Lenkija, kadangi mes būsime priversti uždaryti daugybę e, įmonių ir bedarbių gretos tik taip e, padidės. Turime išvelgti visus šius dalykus, kai kalbame apie sąjungos politikos ateitį. O dabar solidarumo fondas. Turime pritarti pranešėjai, nes jie teigia, jog mes turime pratesti šios priemonės galiojimo laiką ir turime supaprastinti e, jos taikymo procedūrą. Solidarumo fondas yra vienas iš, viena iš tų priemonių, kurie padeda mums e, solidarizuoti su tais regionais, kur, kuriems sekasi prašiau. Ir aš pritariu ponui Vandalinu, kuris sakė, kad mes pirmiausia turime teikti pagalbą tiems, kam jį yra labiausiai reikalinga. Dėkuoju toliau vienai minutiai, ponas Angurakės. Pone pirmininkė, šie tri, šiuose trijuose pranešimuose kalbama apie e, viešųjų lėšų naudojimą. Dažnai stambios įmonės nepadeda savo darbuotojams. Ir panašu, kad komisija jų pastangas remia. Šie fondai ne visuomet padeda tiem, kam labiausiai reikia pagalbos. Kalbama tai, kad lėšos bus mokamos tuomet, kai kur nors vyksta potvenis, gavalinė nelaimė, bet labai dažnai būtent e, spekuliantai sugeba geriausiai pasinaudoti šių lėšų, e, su šių fondų lėšomis. Europa 2020 strategija yra antisocialinė ir mes matome tą labai aiškiai Graikijoje. Matome, kad net 40 procentų mums teikiamos pagalbos sugrįžta į šalis donorės. Tai yra visiškai nepriimtina. Ačiū dabar ponas Celler pusantros minties. Dėkuoju pirmininkė, komisarė, gerbiami kolegos. E, vyksta trišalės dėrybos e, šiuo klausimu ir tai yra labai gerai. Reikia kalbėti apie įvairias struktūrinės sanglaudos politikos sritis, nes tai yra pačios svarbiausios, beveik pačios svarbiausios politikos sritis e, Europos Sąjungoje. Ponas Kosolino labai aiškiai pasakė apie tai, kaip svarb, kokie svarbus yra šie dalykai Europos Sąjungos kontekste Visi Europos strategijos 2020 tikslai gali būti paskir, pasiekti tik tada, jeigu mes e, daugiau dėmesio skirsime miestams, e, urbanizuotams teritorijoms, nes ten gyvena dauguma e, mūsų gyventojų. Daugeliu atveju girdė, daugiau kartų girdėjome, kaip svarbu užtikrinti miestų tvarę plėtrą girdėjome apie Toledo pareiškimą, apie daugelį kitų deklaracijų miestų aspektas um, išlieka aktualus ir labai svarbu ateityje, kad miestai e, galėtų naudoti struktūrinių fondų lėšomis ir kad jie galėtų sudaryti partnerystės susitarimus. Dėkoju. Toliau vieną minutę kalbės ponas Nilsson. Pirmininkė, komisarė, kolegos. Kokį vaidmenį gali suvaidinti sanglaudos politika įgyvendinant energetikos politiką? Mano atsakymas yra labai aiškus. Vaidmuo gali būti labai svarbus, o kai kuriuose regionuose net lemiamas. Mano pavyzdys iš Šiaurės Švedijos. Prieš šešerius metus mes pradėjome gyvendinti regioninę struktūrinę programą, finansuojame iš struktūrinio fondo ir ieškojame tvarių energetikos sprendimų. Rezultatai leido suklestėti MVI, kurios užsima naujomis technologijomis, energetikos e, išteklių taupimo e, metodų plėtra. E, buvo sukurta labai daug darbo vietų šiame sektoriuje. Ir susijęjame šią veiklą su inovacijomis Tai reiškia, kad pavyzdžiui, e, sutaupę išteklius e, miškininkystėje galėjome panaudoti tuos išteklius kitur. Ir tai yra puikus būdas kurti naujas darbo vietas. Dėkuoju, ponė Gerling, vieną minutę. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Išgyvename daug finansinių sunkumų ir e, struktūriniai bei sanglaudos fondai turi būti naudojami geriau, kad duotų rezultatus. Tai nėra tik paprastas pinigų perskirstimas. Turime galvoti apie Europos 2020 tikslus. Dėl to e, sveikinu pranešėjus, e, parengusius pranešimus. Ypač norėčiau atkreipti dėmesį į subsidiarumo principą, kuris akcentuoja, kad valstybės narės dažniausiai gali priimti geriausius sprendimus. E, programavimo aspektai labai svarbus, teminis koncentravimas ir e, geriausia praktika, tai turėtų mums leisti ateitie, kaip galima geriau panaudoti struktūrinius e, fondus. Deja, visuomet yra deja. Aš e, nematau pasiūlymų dėl to, kaip geriau taupyti lėšas, atsisakant neefektyvių, neveiksmingų dalykų. Mes turėtume apie tai daugiau galvoti šiuo sunkiu laikotarpiu. Dėkuoju. Dabar ponas Matula. Sanglaudos politika tai yra priemonė skirta investuoti. E, tai e, didina konkurencingumą, e, skatina ekonomikos saugimą ir kuria darbo vietas. Sanglaus politika skiria, numato finansavimą per ateinantį finansavimo laikotarpį, bet mes turime turėti pakankamai lėšų, kitaip negalėsime gyvendinti savo tikslų ir visi regionai nukentės. Teritorinis bendradarbiavimas yra labai svarbus veiksnys, mažinant netoligumus tarp regionų ir, ir šis bendradarbiavimas taip pat nukentės, jeigu bus mažiau lėšų. Nėra kitų priemonių padėti regionams. Struktūriniai fondai yra geriausia priemonė užtikrinant augimą ir mažinant nedarbą. Mes galime e, konstatuoti, kad migracija į e, miestus yra pasaulinis reiškinys, tačiau tuo pačiu metu miestai labiausiai nukenčia, jie yra labiausiai pažeidžiami, kai e, iškyla įvairūs iššūkiai, atsiranda e, socialinė atskirtis, taip pat kyla problemų dėl klimato kaitos. E, greitai reikia rasti sprendimus miestams sprendžiant šiuos iššūkius, jų atneštas problemas. Reikia gerinti e, miesto administracinius pajėgumus, kad taip pat reikia daugiau dėmesio skirti ekonominiams veikiams, reikia užtikrinti geresnius ryšius tarp miestų. Als nächstes. Labai ačiū. Toliau vieną minutę poniai Irigojen Perės. Ačiū pirmininkė, komisarė. Krizės metu nenorime, kad viskas būtų daug, dar daugiau komplikuota, reikia daugiau Europos, daugiau solidarumo. Žmonės ieško juk galimybių tokiais sudėtingais laikais, todėl mes turime pasistengti E, sustabdyti tuos, panaikinti tuos recesijos nuosmokio neigiamus, neigiamą poveikį. Žinau, kad e, biudžetai patiria problemų, tačiau sanglaudos biudžetas parodė, koks jis gali būti naudingas, skatinant sanglaudą ir konkurencingumą. Pranešėjai pademonstravo, kokie yra svarbus aspektai tokie kaip socialinis e, tvarumas, miesto dimensija. Taigi turime dirbti kartu, kad e, sanglaudos politika būtų efektyvesnė, lankstesnė ir tarnautų regionams. Turime daugiau dėmesio skirti svarbiausiems tos politikos tikslams, o tai geriausiai pademonstruotų Europos solidarumą šiais sudėtingais e, piliečių patirimais laikais. Ačiū toliau. Vieną minutę ponui Bielanui. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie ponios Kolarskos Babinskos pranešimą, turime atminti, kad svarbiausias tikslas yra energijos tiekimo diversifikavimas, energijos tiekimo saugumas, todėl reikia dviejopo požiūrio ir reikia koordinuoti mūsų politiką, kad ji būtų palankesnė mūsų importuotojams. Kita vertus, turime daryti viską, ką galime, kad e, paskatintume investicijas į vietos energetikos šaltinius turime skalūno dujas, kurios gali reikšti mažesnės energijos kainas. Energetikos politika reiškia, kad turime e, remti vietos energijos gavybos e, procesus ir remti tuos regionus, kurie kenčia nuo krizės. Taip pat svarbus yra geras bendradarbiavimas energetikos srityje su šalimis partnerėmis, ypač tomis, kurios yra ES kaiminystėje. Lenkijoje atsinaujantį energiją sudaro 9,5 procentų ir mes nuolat į šią sritį investuojame. Tačiau e, visgi Lenkijoje daug kūro yra iškastinė kūro. Iškastinis. Pirmininkas, e, labai gaila, jūsų laikas baigėsi. Toliau ponia Sančias Šmit Ačiū, ponas pirmininkė, komisarė, gerbiami kolegos. Keturi pranešimai visi pagristi e, finansinio solidarumo principų tarp teritorijų. Ir mes turime galvoti apie e, savo piliečius, apie iššūkius po 2014 metų. Solidarumo e, fondas labai padėjo 49 nelaimių atveju po 2002 metų bet iki šiol procedūros tebėra sudėtingos, labai mm, daug juridinių įvairių reikalavimų taikoma ir dėl to mūsų piliečiai dažnai nusivylė e, tais visais reikalavimais, nes pagalba gauti yra sunku. Taip pat reikia galvoti apie miestus, apie tai, kaip koncentruoti lėšas, kaip siekti energetikos e, tikslų. Parlamentas turėtų priimti aiškę poziciją dėl ateities. Turime e, skatinti visose teritorijose investicijas, kurios užtikrintų didesnį konkurencingumą. Miesto, e, miestus turime paremti, taip pat turime e, siekti siekti pagerinti pastatų energetinį efektyvumą, geriau naudoti gamtinius išteklius. E, ponas Vandrompojus e, siūlo sumažinti e, labai smarkiai finansavimą E, sanglaudos e, politikai 27 procentais netgi mažinti finansavimą teritoriniam bendradarbiavimui, bet mes turime nepamiršti e, regionų ir teritorijų. Ačiū. Toliau pone, ponas Dengeris vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Sanglaudos politika yra labai vertingas vertinga priemonė vystimos ir užimtumo tikslams. Teisingas šių išteklių panaudojimas e, reikštų, kad e, galima konstatuoti, kad e, atliktas daug darbas, didelis darbas įtraukiant regionus ir vyriausybės duovės į visą procesą nuo planavimo iki gyvendinimo. Labai svarbu šias lėšas konsoliduoti, kad vietos partneriai galėtų pasirinkti e, iš įvairių galimybių, pasirinkti geriausią jų vietovai ir jų piliečiams. Taip pat mums reikia ir alternatyvių e, finansavimo šaltinių, pavyzdžiui, mikrokreditavimų, kuris atleistų, leistų, suteiktų galimybės daugeliu žmonių. E, Daugia pakopis valdymas reikalauja tokių sprendimų, kadangi mes stengiamės, kad galima daugiau priartėti prie piliečių ir jų konkrečių poreikių. Ačiū. Toliau pusantros minutės, ponas Tikseira. Quis o destino que este debate, este debate tivesse lugar hoje. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad šiandien svarstame šios klausimus. Antrą kartą jau Portugalija prašo komisijos teikti, suteikti jai lėšas dėl to, kas įvyko prie mūsų krantų, prie Madeiros salos lapkričio mėnesį. Mes manome, jog mes turėtume te, gauti šią pagalbą. Be to, mes taip pat nuo audrų nukentėjome 2010 metais. Aš manau, kad yra šiokių tokių prieštaravimų. Reikia juos pašalinti, nes solidarumo fondo lėšas turėtų būti e, išmokomos tuomet, kai išvyksta, iš, įvyksta katastrofa. Tačiau visiškai neaišku, kur turi būti vykusi nelaimė. Viskas yra gerai, viskas vyksta sklandžiai, tuomet, kai nelaimė vyksta konkrečiai ES teritorijoje, bet kai ji vyksta jos pakraštyje, pavyzdžiui, prie Madeirų e, salų, tuomet iš karto iškyla daug problemų. Ir mes laukime lėšų dviejus metus. Ir mums reikia arba keisti lėšų išmokėjimo tvarką, arba Arba mes tiesiog sužlugdysime pačią solidarumo, fondo, solidarumo savoką ir, ir pasolidarumo fondas pres bet, kokią, bet kokį vardą, bet kokią reputaciją, nes visuomet jo lėšos bus mokamos pernelik vėlai. Üdvözlöm, hogy Derek Vaughan jelentése egyértelműen felhívja a figyelmet. Ponas Tabadži, labai jums ačiū. Gerbiamasis komisijos nary, aš manau, kad Sanglaudos politikos svarbiausias tikslas yra rūpintis skurdžiausiais regionais. Yra visiškai neleistina tai, kad šie regionai nebegauna jiems reikiamų lėšų. Turime skirti kur kas daugiau dėmesio skurdžiai gyventiems regionams. Šeši iš septynių regionų Europoje susiduria su panašiomis problemomis. Siūloma mažinti sanglos politiką skiriamą finansavimą ir šeši iš septynių regionų o, gyvent sunkiau, dėl to, kad jiems skirtas finansavimas sumažės 30 procentų. Tas pas, pasakytina ir apie mano regioną. Reikia supaprastinti šių visų fondų naudojimo taisyklės. Dėkuoju toliau pasandros minutės Mazai Kukovič. Ačiū. Komisijos nariai. Europos solidarumo fondas bus mums reikalingas ir ateityje. Jis turi būti lankstesnis ir jis turėtų būti pritaikytas kuo skubiau, kai e, pagalba yra reikalinga. Bet to mes turime geriau, gražiau e, kalbėti apie apie e, tuos atvejus, kai lėšos išmokamos yra laiku. Mes turime posakį, kad tuomet, kai lėšos išmokėtos laiku, kai, kai, kai jos yra gaunamos, tuomet, kai yra labiausiai reikalingos, tuomet pagalba yra verta dvigubos sumos. 2012 m. lapkričio mėnesį dėl hidroelektrinių sukeltų potvinių nukentėjo labai daug žmonių. Slovenija dažnai nukenčia ir dėl savo geografinės padėties. Man atrodo, kad visų šių nelaimių padaryta žala tikrai atitinka nustatytą e, pagalbos teikimo e, ribą. Todėl aš norėčiau, kad mūsų ši pagalba būtų suteikta. Dėkuoju to, toliau. Vieną minutę, ponė Vestfal. Ačiū pirmininkė, gerbimasis komisijos nariai, gerbimiai kolegos. Miesto politika yra mūsų ateities politika, nes e, nuo miestų priklauso, ar mes sugebėsime užtikrinti socialinį teisingumą ir e, tvarų augimą visiems. Miestai generuoja e, labai didelę mūsų bendro vidaus produkto dalį. Miestai dažnai nukenčia nuo įvairiausių neigiamų reiškinių, nuo e, taršos, nuo demografinių pokyčių. Europa turi turėti ambicingesnę miestų plėtros e, politiką. Pono Kocolino pranešime atkreipiamas dėmesys į vieną labai svarbų aspektą. Tai yra tai, tai, kaip galima būtų, padedant miestams, skatinti ekonominį augimą. Kaip buvo, kai vyks darybos dėl šio reglamento, mes turėtume reikalauti, jog būtų pagerinti dabartinę situaciją, kad miestai, miestuose švara būtų palaikoma da, darniomis su gamta priemonėmis, nes nuo to priklauso mūsų ateitis. Dėkuoju. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Mes vėluojame. O užsirašysiu kalbėti per šią procedūrą yra labai daug. Todėl mes negalėsime leisti visiems pasisakyti. Ponas Bankė, ponas Jodan, ponas Sinilova, ponas Alvaras, ponas Ferrera ir ponas Obemaeris. Štai kam bus suteiktas žodis. Ponas Bankė. Dankeschön, Herr Vorsitzender. A városrehabilitációról szóló jelentés a kohéziós politika egyik fontos elepe. A jelentés negyedik... Ačiū, ponė pirmininkė. Šie pranešimai, kuriuos šiandien svarstome, yra labai svarbus. Juose kalbama apie tai, kad būtina rūpintis yra labiausiai silikusiais regionais, pažeidžiamiausiais visuomenės atstovais. Kalbama ir apie tai, kad mes turime surasti būdų išvalyti mūsų miestus, suteikti daugiau galimybių laisvalaikiui, e, e, sportui. Turime rūpintis iš to, kad mūsų vaikai galėtų gyventi aplinkoje, kurioje nėra narkotikų ar alkoholio. Kad mūsų vaikai galėtų žaisti žaidimo aikštelėse. Negalime pamiršti ir švietimo. Ir beje, mes Vengrijoje turime labai įdomių programų, kurios yra atsižvelgia būtent šios tikslus. Pone Jordan, keletas žodžių dėl Elenos Kalarskos Govinskos pranešimo. Jis puikus ir norėčiau pasveikinti kolegę energetika yra labai svarbi, nes e, tai susijęs su ekonomika, naujų darbo vietų kūrimu. Energetikos sektorius taip pat atsakingas už didžiausias CO2 CO2 emisijas. E, mes e, turime investuoti į tvarę energetiką, kuri, kuri yra brangesnė. Ir investicijos šioje srityje gali būti e, daromas, jeigu bus stipri ekonomika. Dėl to turime pasinaudoti sanglaudos politiką ir pasitelkti ją visose valstybėse narėse, kad įgyvendintume savo nusistatytų tikslų sanglaudos ir aplinkos aplinkosaugos politikos sityse. Norėčiau paminėti energetikos taupimo projektus, e, būtyje taip pat e, e, tarptautinius tinklus palaikant energetikos efektyvumas svarbus visur, įskaitant mažesnius projektus. Ačiū. Mrs. Jordan, would you accept a blue card from Mrs. Ar jūs sutinkate atsakyti į ponios Tikau klausimą pagal mėlynosios kortelės e, procedūrą? Pone Jordan, ar jūs galvojate, kad tik tai atsinaujinanti energetika e, gali būti skatinama? Ar e, Galime taip pat kalbėti apie energetikos išteklių taupimą e, pastatuose, e, būtuose. Ar to pakanka? Mums reikia 10-15 e, procentų tokios sutaupimo ribos, kad būtų galima kalbėti apie tam tikrą tvarumą. Pone Jordan. Nežinau, ar su, tiek, supratau jūsų klausimą. E, noriu pasakyti, kad e, finansinė perspektyva kalbame apie atsinaunančios energetikos išteklius. Kit, ta daugiametė finansinė programa labiau koncentruosis į veiksmingą taupų energetikos išteklių naudojimą. Aš manau, kad mes teisingai elgiamės. E, Darybos su valstybėmis narėmis labai svarbios ir reikia, kad atitinkami projektai būtų e, patvirtinti ir e, būsto sektorius yra vienas iš atsiliekančių. Ta aš norėjau pasakyti. Dėkuoju. Pone Zelenova vienai minutį. Ačiū. Teritorinės, e, teritorinė sanglauda yra vienas iš svarbiausių strategijos Europa 2020 elementų. Jeigu norime tikėtis pasitikėjimo iš piliečių, tai turime paremti atitinkamus e, regionus, ypač e, per darybas e, dėl kito finansavimo laikotarpio. Aš esu transporto komiteto šešėlinis pranešėja ir norėčiau akcentuoti teritorinę sanglaudą ir transporto infrastruktūros plėtotė vargingesniuose regionuose. Iki 2015 metų turime daug ką pasiekti. Manau, kad nepriimtina, jog e, finansavimas anglaudos šalims yra mažinamas, kad atsiras konkurencija, kas pirmesnis, tas daugiau laimės, toks principas bus pritaikytas, bet reikia prisiminti, kad mažiau išsivystę regionai turi turėti galimybę parengti kokybiškus projektus ir kaip galima e, didesnę lėšą jiems skirtą e, pinigų panaudoti. Ačiū. Ponas Alves, vieną minutį. E, turime galvoti apie bendradarbiavimą tarp pasienio regionų, dabar apie tai e, mažai kalbama. E, nepamirškime teritorijų, kurios yra tarsi pusiaukelė tarp Europos ir jungtinių valstijų. E, kalbu apie Azorų salas. Daug gyventojų iš jų yra išvykę į JAV ir reikia, kad e, salų gyventojai galėtų pasinaudoti priemonėmis, kurios yra numatytos, nes e, ten egzistuoja didžiulis potencialas. Ir mes galėtume taip pat e, sustiprinti ryšius su JAV per Azorų salas šiuo metu JAV mažina savo karinės operacijas e, šiuose salose karinių pajėgų dislokavimą ir tai, ir tai yra labai svarbus akcent, elementas. Labai ačiū. Ponas Ferrera, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš uh, apgailestauju, kad mes kalbame apie izoliuotus dalykus, kai turėtume kalbėti bendrai, kalbėti apie bendras priemonės. Taip priemonių trūksta nuolat, lėšų trūksta nuolatos ir mes galvojame apie naujus tikslus, bet neatsiranda daugiau tų lėšų. Reikia galvoti apie kreditavimo galimybę. Kitaip mes nepasieksime savo užsibrėžtų tikslų. Jau dešimtajame dešimtmetyje kalbėjom apie tai, kad reikia dvigubinti ES biudžetą e, įvyko plėtra, o finansavimas sanglaudos politikai sumažėjo. Ir mes, e, jeigu taip tęsime, tai gali atsirasti dar daugiau neligybės ir skirtumų. Ačiū. Danke, kolegė. Als... Ačiū. Na ir paskutinis spontaniškai pasisakančių bus ponas. Ponas Armajeris. Ačiū. Taip, galbūt ir protinga taikyti decentralizuotą strategiją, nes reikia pritraukti vietinius žmonės. Žinoma, yra e, šią prasme didelių problemų su korupcija, todėl reikia atsargiai e, e, elgtis su tokiais dalykais, pasak auditorumo ataskaitos. Kalbama apie tai, kad žmonės kreipiasi paramos iš sanglaudos fondų Svarbu procedūras supaprasnyti, viską daryti decentralizuotai ir tai sumažintų piknaužiavimą šiomis lėšomis. Reikia taip pat gal, turėti galvoje ir neigiamą e, viso to poveikį, nes e, negalėsime būti patenkinti, jeigu matysime, kad e, sukčiavimo atveju daugėja. Labai ačiū. Atsiprašau, kad ne visi, kurie norėjo žodžio, galėjo pasisakyti. Tačiau iš tikrųjų laiko mums trūksta, vėluojame. Na ir toliau suteikiu žodį komisijos nariui Hanui. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, diskusija buvo labai išsami. Aš suprantu pono Ferrero mm, argumentą, ponios Ferrero argumentus, kad reikia detaliau apie tai kalbėti, bet kaip ten bebūtų, jie užėjo iš salės. Vienas iš svarbesnių kultūros istorikų yra pasakęs, kad miestas yra vienas iš įstabiausių žmonijos sutvi, su kuri, kūrinių, tik tai kalba prisideda daugiau prie kultūros plėtros, o visuomenės vystimus e, miestas yra tikra laboratorija, todėl labai e, teisinga, kad mes Europos lygmenių daugiau galvojame apie miesto, miestų e, regionus, miestų, miestus, nes 20 metų tikslų pasieksime tik taip tuomet, jeigu išspręsime problemas, su kuriamis susiduria miestai ir urbanizuotos teritorijos. Teritorinis aspektas yra labai svarbus ir malonu, kad jūs e, šiuo klausimu kreipiatės mane dėl to. Reikia integruoto požiūrio, bet e, reikia e, konkrečiai priderintų iniciatyvų rinkinio ir darybose turime tai turėti galvoje. Todėl čia ir labai svarbu paminėti daugia pakopį valdymą šis aspektas reglamentuose, kiek aš per diskusiją sužinojau, išliks. Tačiau svarbiausia yra, kaip jis bus panaudotas. Turime e, daug dėmesio skirti būtent tam. Taip pat malonu, kad vis bendra energijos e, efektyvumo tema, energijos generavimo, atsinaujančių šaltinių temos taip pat susilaukia pakankamai dėmesio. Pradėjęs e, eiti pareigas komisijoje, turėjo daug dirbti, kad įtikintume naujas valstybės narės, kad tai yra svarbu. Na ir tuo tarpu, man atrodo, dauguma jau suprato, kad reikia taikyti būtent tokį požiūrį ir aš tikiuosi, kad e, e, mes eisime teisingą kryptimį. Trumpai apie solidarumo fondą. Mm. Dėkoju Jums už paramą šiam fondui. Po kelių savaičių pateiksime pasiūlymą, kuris atitinka Jūsų pageidavimus. Tačiau vienoje vietoje tikriausiai turėčiau Jūs nuvilti, nes negalėsime perkelti solidarumo fondo lėšų e, į tas rytis, e, kaip Jūs pageidavote. vietoj to turėsime panaudoti vertinimo procesus. Ir įvertinti, kokia žala konkrečioje vietoje yra e, e, įvykusi. Tačiau aš galiu Jums pažadėti, kad pateiksime pasiūlymą, kaip paspartinti e, stichinio nelaimio vertinimą Dar dėl solidarumo fondo. Darysime, ką galime, kad e, būtų galima greičiau ir lengviau įvertinti e, stichinę laimę padarytą žalą. Ir tokiu būdu e, bus mažiau atvejų, kai prašymai atmetami. Mes norime, kad supaprastinimas atsirastų, tačiau toks paprastimas, kuris reiškia, kad e, sėkmė laimė aukos aiškiau žinotų, ar iš fondo jiems bus kompensuojama ar ne. Man atrodo, kad tai būtų labai e, sąžininga ir tai yra svarbu stichinio laimio atvejais. Čia buvo panaudotas žodis prevencija. Aš taip pat norėčiau apie tai pakalbėti, tai yra svarbus aspektas, kuriam reikės skirti dėmesio ateityje. Taigi ačiū visiems už visas išsakytas e, mintis, ypač kalbant apie daugiametės finansinės programos darybas. Čia papildyti nieko negali, komisijos pozicija yra aiški. Taip pat norėčiau padėkoti, pavyzdžiui, poniai Krell, kuri sakė, kad reikia daugiau dėmesio skirti atskiroms temams, konkrečioms temams. Taip pat čia buvo kalba apie tai, kad e, būtų plačiau skleidžiama tai, ką mes darome, e, kad e, būtų skleidžiama žinios apie politikos poveikį. Visą tai reikia vertinti kaip investicijas į žmonės, į regionus. Tai neprieštrauja solidarumo idėjai. Jeigu demonstruojame solidarumą, tai turime atminti, kad 70 procentų visų lėšų atitenka 25 procentams skurdžiausių regionų. Tačiau svarbiausias klausimas yra, kaip tos lėšos yra investuojamos. Ir čia gali padėti investicijų filosofija. Taigi, baigdamas, noriu pasakyti, kad mes e, tikrai turime pasidarbuoti komunikacijos srityje. Ir e, svarbu taip pat analizuoti kaip panaudojamos lėšos kurti darbo vietas ir jas išsaugoti. Ačiū. Ačiū komisarė. Ir toliau suteikėme žodį ponai Kozolino. Dvi minutės. Tito. Labai ačiū. Šios diskusijos metu buvo labai aiškiai atkreiptas dėmesys į du svarbiausius man parengto pranešimo aspektus ir aš dėkoju visiems, kad prisidėjo prie šios diskusijos ir pranešimo ir šios diskusijos. Kaip miestai gali prisidėti prie mūsų uh, augimo ateityje, kaip, gal, kaip miestuose galima būtų kurti naujas darbo vietas. Visi uh, žino, kad mes. Uh, padarėme viską, kad 5 procentai naujų struktūrinių fondų būtų investuoti į perkvalifikavimo programas, kurių tikslas yra suteikti naujų įgūdžių darbą praradusiems žmonėms. Ir komisija turėtų e, ir toliau vykdyti šią programą. Ir dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus mano galva tai yra štai kas. Ar Europa galės atkurti augimą? Aš esu įsitikinęs, kad be miestų mes tikrai nieko nesugebėsime padaryti. Ir nuosmukis tik tai gilės. Taigi mes čia kalbame apie prioritetinės svarbos klausimą, kuriam turime skirti daugiau dėmesio ir turime geriau galvoti apie tai, kaip naudoti turimas lėšas, kurių beje mums reikia daugiau. Turime eksperimentuoti. Turime eksperimentuoti, ieškoti įvairių priemonių, projektų obligacijų, įvairių priemonių, kurios leistų mums finansuoti stambius infrastruktūros plėtros projektus miestuose. Ir dar vienas dalykas, kurį paminėjo uh, komisijos narys Mums reikia aiškesnio teisinio pagrindo, kurio, kurio remdamiesi galėtume dirbti, kadangi dabar mes jo neturime, o be tokio teisinio pagrindo mes negalėsime realiai prisidėti prie miestų plėtros ir augimo atkūrimo. Dėkoju, toliau kalbės ponas Vogan. Ačiū, ponė Pirinkė, aš tenksiu kalbėti labai trumpai, apibendrindamas tai, kas įvyko. Norėčiau padėkoti komisijos nariui už jo uh, dalyvavimą diskusijoje ir dėkoju e, kolegoms, e, kurie e, svarstė šios pranešimus šį vakarą, dėkoju šešėliniams pranešėjams ir užimtumo komitetui, kuris parengė nuomonę dėl mano parengto pranešimo. Panašu, kad daug kas remia minti sutelkti lėšas, kai, kai tai, tai yra įmanoma. Aš susitikinęs, kad daug ką galima būtų padaryti tam, kad būtų suderintos įvairių fondų taikymo taisyklės ir tą galima būtų daryti ateityje. Tai būtų naudinga e, paramos e, gavėjams ir parmą galima būtų teikti e, efektyviau. Komisijos narys sakė, jog mes turime padaryti viską, kad fondų lėšus būtų naudojamos tam, kad būtų siekiami Europos 2020 strategijos tikslai. Bet aš manau, kad mums reikia supaprastinti de, procedūrą, de, pagal kurią galima gauti lėšas, tam, kad regionai ir e, miestai galėtų prašyti pagalbos savo konkrečioms reikmėms e, e, patenkinti. Turime surasti dar veiksmingą įvairių fondų derinimo mechanizmus. Nemažai kas šiuo metu ieško tokių galimų mechanizmų. Tačiau yra nemažai e, ir e, regionų, kurie dar neprisidėjo, nepradėjo šio darbo. Ir e, aš tikiuosi, kad komisija ir toliau bendradarbiaus su regionais ir vietos valdžia tam, kad galima būtų sutelkti įvairių fondų lėšas visų mūsų labų. Ir aš tikiuosi, komisijos nari, kad jūs nepamiršite šio darbo ir toliau dirbsite glaudžiai bendradarbiaudamas su regionais. Ką Bobinska? Ačiū, ponia Kolarska Bobinska. Ačiū, ponia Kolarska Bobinska, dvi minutės. Daug kalbėjome apie miestus, kurie turi aukti, tapti regiono augimo varikliais. Deja, ne visuomet taip yra. Žemės ūkio regionuose e, kyla daug problemų pritraukiant naujas investicijas. Taip pat e, reikia galvoti apie tai, kaip panaudosime lėšas plėtodami energetikos politiką. Tai labai svarbu. Kolega kalbėjo, e, ponas Nilsen, apie tai, kaip e, sutelkti ištekliai šiaurės Švedijoje. Aš atstovauju Liublino e, regionui, tai yra vienas iš labiausiai rytus nutolusių ES regionų. Ir visi rengėsi pasinaudoti kylančiomis naujomis galimybėmis. Mes norime investuoti į visas energetikos rūšys, atsinaujinančią energetiką ir ne tik tai. Nepamirškime, kad e, gamtinės dujos ar skalūnų dujos yra e, būtinybė, norint e, užsitikrinti daugiau žalios energetikos išteklių. Visi turi galvoti apie tas galimybės, kurios atsiras ateityje. Bet taip pat negalime galvoti tik apie pinigus, kurie bus skirti regionams. Turime galvoti apie tuos pinigus e, kaip e, kažką, kas bus priderinta prie regiono vizijos. Nekalbama tik apie paprastą pinigų e, investavimą į skirtingas sritis energetikos, bet reikia galvoti apie išbaigtesnį vaizdą, apie tai, kokia bus regiono kiekvieno vizija. Pinigai turi būti naudojami veiksmingai, taupiai, ne bet kaip. Ačiū. E, toliau e, Steras Taragot. Ačiū. Pirmininkė. Ačiū. Komisarui. Noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie mūsų darbo. Labai dėkuoju komisijai, kadangi ji atsižvelgia į mūsų prašymus. Tikiuosi, kad mes sugebėsime supaprastinti procedūras, kad e, bus galima patikslinti kai kurias e, nuostatas, užtikrinti didesnį sprendimų skaidrumą. Anksčiau jau buvo minėta e, nelaimių E, klausimas, yra tam tikri rodikliai, pavyzdžiui, BVP procentas. Kalbėjome ir apie kitus dalykus, kuriuos kiekybiškai vertinti netaip lengva. 2014 metais, jeigu e, reglamentas bus patvirtintas, tas e, reglamentas, kurį rengia komisija, tai bus visiems piliečiams naudinga sąjungoje, nes tai atitiks solidarumo principą. E, mums, mums komisarai, jūs galite padėti šioje srityje. Labai ačiū. Diskusijos dėl šių keturių pranešimų. Baigėsi, balsuosime rytoj. O dėl ponios Kolaškos Babinskos e, pranešimo beje balsuosime trečiadienį. Dabar kitas darbo tvarkės punktas, pono